du pirmininko pranešimai po protokolų patvirtinimo. Pirmiausia, norėčiau informuoti kolegas apie tai, kad per šiandieninį posėdį salėje bus techninių darbuotojų, kurie turi specialios įrangos su savimi ir šie Ši filmavimo grupė filmuos mūsų balsavimo procedūrą tam, kad e, po to sukurtų filmą apie tai, kaip veikia parlamentas. Filmas bus demonstruojamas naujajame e, lankytojų centre Briuselėje, kur bus pristatomas parlamentas bei jo veikla. Aš pap, gavau patikinimą, kad filmavimo grupė elgsis labai santūriai ir netrukdys posėdžio eigai. Taigi iš anksto dėkoju Jums už supratimą. Antrasis pranešimas. Europos liaudės partijos frakcija pateikė tinkamus prašymus dėl e, narių paskirimų į parlamento komitetus ir e, šių paskirimų sąrašas bus pridėtas prie posėdžio protokolo. Jeigu niekas neturėtų prieštaravimų dėl paties protokolo, tai laikysime, kad buvo pritarta taip pat ir šiems paskirimams e, dirbti komiteto nariais. Gerbiami kolegos, suderinus su frakcijomis, aš siūlau pakeisti darbo tvarkę mūsų posėdžio tiksliau plenarinės sesijos. Šiandien trečiadienį yra, yra numatyta bendroji diskusija dėl dviejų Mendes Devygo pranešimo apie parlamento sudėtį. Tai yra pirmasis darbotvarkės punktas, antrasis. E, papildomas darbotvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimas apie pasirengimą vadovų tarybai, eurozonos vadovų tarybai, kuri vyks gegužės 7 dieną. Rezoliucija nebus priminėjama. Tai bus antrasis mūsų darbo tvarkės punktas. E, yra numatyta, numatytas tik vienas diskusijų ratas, spontaniškų pasakymų nebus. Trečia, tarybos ir komisijos pasiūlymas dėl elektromobilių standartizavimo dabar yra pervadintas į tarybos ir komisijos e, nuomonę dėl e, elektros, elektrinių transporto priemonių. Prodi pranešimas, kuris šiandien buvo numatytas, nukeltas šio klausimo svarstymas į rytojaus posėdį. Rytoj bus taip pat ir balsuojama dėl ketvirtadienio. Pirmiausiai balsuosime dėl pono Moreiros pranešimo apie parlamento ir tarybos pasiūlymą e, teikti makrofinansinę paramą Ukrainai. Šis balsavimas yra nukeltas į antrąją gegužės mėnesio plenarinę sesiją. Antra, balsavimas dėl komisijos rezoliucijos projekto dėl reglamento susijusiu su e, tinklų perdavimo sistemos operatorių klausimais yra išbraukiamas iš darbo atvarkės. Ar kas nors turi pastabų dėl darbo tvarkės pasiūlymų, jeigu ne, tuomet laikome, kad darbo tvarkė yra patvirtinta iš naujo. Gerbiami kolegos, Dar vienas yra pasiūlymas pakeisti balsavimo tvarką po vakar dienos susitikimo tarp pirmininko Buzeko ir premjeros Zapatero buvo susitarta, kad reikia pradėti aukščiausio ligmens dialogą, kuriame būtų svarstoma, svarstomi procedūriniai aspektai dėl tarybos biudžeto gyvendinimo patvirtinimo. Todėl parlamento prezidiumas siūlo perkelti balsavimą dėl šio punktų į kitą posėdį. Ar turėtumėte kas nors dėl to pastabų? Niekas nenori pasisakyti? Ne, vienas kolega vis tik tai norėtų kalbėti, prašau. Taigi atrodo, kad yra norinčių pasakyti, kas pasisakytų už šį pasiūlymą kas, ponas Šulcis, prašau. Pirmininkė. Prieš susitikimą tarp pono Buzeko ir Sapatero aš gavau informacijos, kad tarybos biudžeto patvirtinimas yra toks jautrus klausimas santykiuose tarp parlamento ir tarybos, kad e, dar vienas pokalbis ir diskusija būtų labai prasminga. Todėl manau, kad e, šiandien reiktų nukelti balsavimą dėl šio klausimo. Ir jeigu jau yra galimybių gauti tinkamus atsakymus į parlamentų rūkmus klausimus iš tarybos pusės, reiktų tokią galimybę pasinaudoti ir tuo pačiu mes e, galėtume sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ne tik dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, tačiau ir dėl kitų klausimų e, tarp tarybos ir parlamento. Todėl pritarėme šiam pasiūlymui. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš jų pasiūlymą, ponas Tars, prašau. Ačiū, pana pirmininkė. Aš išklausiau pono Šulco pasisakymo. Esu biudžeto kontrolės komiteto vicepirmininkas ir kartu su kitais kolegomis dalyvavau neformaliuose dėrybose su taryba. Praneš... Balsavimas dėl pranešimo, kurį norime nukelti, susilaukė daugumos biudžeto kontrolės komiteto narių e, paramos. Vienbalsiai buvo, prit... Vienbalsiai buvo pritarta. Su taryba vyko neformalios dėrybos siekiant susitarti. Taryba tačiau e, ne norėjo įsiklausyti į parlamento nuomonę. Tik tai dėl vienos priežasties būtų galima nukelti balsavimą, jeigu taryba suteiktų, sutiktų perduoti parlamentui visus reikalavimus dokumentus. Antras, antra problema susijusi su teisėkuros procesu. Pagal mūsų taisyklės biudžeto sandaros tvarka, biudžeto vykdymo patvirtinimas privalo įvykti iki gegužės 15 dienos. E, e, pagal N plus 1 e, sistemą. E, tai reiškia, kad mes tvirtiname 2008 metų biudžetą ir kita plenarinė sesija vyks gegužės 17. Jeigu dabar nebalsuosime, tai pažeisime biudžeto sandaros tvarką, o tai reikš, kad mes nesugebėme tinkamai dirbti. Ačiū. Pažanišės Černieckis paprašė žodžio. Ačiū, pirmininkė. Aš jau šeš, šeštuosius metus dirbu Europos parlamente ir nenoriu čia, aišku, nieko mokyti. Tačiau norėčiau paklausti pranešėjo, nes čia yra labai svarbus klausimas. Noriu visiems priminti, parlamentas šią kadenciją patvirtino tarybos biudžeto įvykdymą tik tai lapkričio mėnesį praėjusiais metais. Taigi, ir vėl taryba nepateikė visų reikalingų dokumentų. Aš pats esu sukrėstas. Dabar gavome dokumentus už 2007 metus. Tai yra visiškai ne tai, ko mes tikėjomės. Tačiau aš pasirengęs siekti kompromiso ir norėčiau suteikti tarybai antrą galimybę. Tačiau tai turėtų būti paskutinė galimybė parengti visus dokumentus. Ir elgtis tinkamai, kad mes galėtume vykdyti mums daromą kontrolę. Galbūt galime duoti dvi savaitės, maksimum šešias savaitės tarybai ir po to balsuoti birželio mėnesį. Ačiū labai, kas balsuotų už pasiūlymą, kurį teikė prezidiumas, nukelti balsavimą. Prašau kelti rankas, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Teskime balsavimus. Pirmiausiai balsuosime dėl Garcia Margalo ir Marfil. Vardinis balsavimas. Mhm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 Kaza pranešimas dėl e, bendrosios e, prietinės vertės mokesčių sistemos, varnis balsavimas, balsuoti pradėm. Balsuoti baigiame. Engrinėtis į karityrį su raportavę. Pritartas sveikiname pranešėją. Trečiasis balsavimas, ponas Peroni, pranešimas dėl prašymo atšaukti parlamento nario Miroslavo Ransdorfo e, teisinę neliečiamybę. Kas balsuoja už? prieš susilaiko pritarta. Pono Černieckio pranešimas dėl ES biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Aš 8 metais Teisingumo teismas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pono Černieckio pranešimas dėl e, audito rūmų biudžeto patvirtinimo, kas už prieš susilaiko pritarta. Pono Černieckio pranešimas dėl e, ombudsmeno biudžeto patvirtinimo, kas už prieš susilaiko pritarta. Pono Černieckio pranešimas dėl uh, Europos duomenų apsaugos kontrolieriaus biudžeto patvirtinimo e, už prieš susilaiko pritarta. Sveikiname pranešėją. Ponios Matijo pranešimas dėl vertimų centro 2008 metų biudžeto tvirtinimo vardinis balsavimas balsuoti pradėm. Pėras Šuforijas.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 Pritarta ponios Matijo pranešimas dėl 2008 metų bendrijos e, žvejybos kontrolės agentūros biudžeto patvirtinimas. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta. Ponios Matijo pranešimas Europos rekonstrukcijos agentūros 8 metų biudžeto patvirtinimas, vardys balsavimas, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. Ponios Matijų pranešimas. O oro susisiekimo saugumo agentūra jos biudžeto vykdymo patvirtinimas 2006 metų. Balsuoti pradame, baigiame pritartą. Ponios Matijo pranešimas dėl Europos prevencijos, lygų prevencijos ir kontrolės centro 8 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Vardinis balsavimas, balsuoti pradame, balsuoti baigiame. Pritarta. Ponios Matijo pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimo. Vardinis balsavimas balsuoti baigiame. Pritarta. Ponios Matijų pranešimas Europos aplinkos agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimas. Vardinis balsavimas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ponios Matijo pranešimas Europos e, maisto saugos agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimas e, pranešimo itališkoje versija yra pataisyta šiek tiek. Galite pradėti balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ponios Matijų pranešimas dėl Europos stebėsenos e, narkotikų ir toksinių medžiagų stebėsenos e, agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimas. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. Ponios Matijo pranešimas 2008 metų e, vaistų agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimas, varinis balsavimas, balsuoti baigiame. Pritarta. Toliau ponios Matijų pranešimas Europos jūrų saugos agentūros 8 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, varinis balsavimas, balsuoti pradame, balsuoti baigiame. pritarta. Ponios Matijų pranešimas 2008 metų Europos tinklų ir informacijos saugos agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimas, valdinis balsavimas, balsuoti pradame, balsuoti baigiame. Pritarta ponios Matijų pranešimas Europos geležinkelio agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pritarta. Ponios Matijo pranešimas dėl Europos mokymų fondo biudžeto įgyvendinimo. Balsuojame. Balsavimas prasidėjo, balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau ponios Matijo pranešimas dėl Europos darbo saugumo e, e, agentūros biudžeto gyvendinimo. Balsuojame. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau panios Matijo pranešimas dėl Euratomo agentūros e, biudžeto gyvendinimo. Balsuojame. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau vėl ponios Matijo pranešimas dėl Europos e, gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo agentūros biudžeto įgyvendinimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ponios Matijo pranešimas dėl Eurojusto biudžeto įgyvendinimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau, ponios Matijo pranešimas dėl Europos pagrindinių teisų agentūros biudžeto įgyvendinimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vėlgi ponios Matijo pranešimas dėl Frontex agentūros biudžeto įgyvendinimo. Balsuojame. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau Matijo praneš pranešimas dėl Europos GNS priežiūros agentūros biudžeto įgyvendinimo. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Vėl Matijo pranešimas dėl ITER ir vystimosi bendros Europos uh, įmonės 2006 metų biudžeto įgyvendinimo balsavimas prasidėjo ir baigėsi. Pritarta. Toliau vėl ponios Matijo pranešimas dėl Cesar bendros įmonės biudžeto įgyvendinimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Ir taip pat pritarta. Sveikiname pranešėją. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφορία της έκθεσης του κυρίου Σίμψον σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υποπίεση. Toliau pagal darbo tvarkę balsuosime dėl pono Simpsono pranešimo dėl gabenamųjų slėginių įrenginių. už 66 pakeitimą. Prieš susilaikė pritarta. Toliau pirmasis pakeitimų blokas. Už. Už kas už suvienotintą pasiūlymą prieš. Susilaikė pritarta. Toliau vardinis balsavimas. Europolas informuoja, kad reikėtų nepamiršti, kad jo įvykiai vykstantis jo teviniai yra svarbus. Kas už kitą pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar dėl visos rezoliucijos balsuojame vardiniu balsavimu. Balsavimas prasidėjo. Peras psichoforijas. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Toliau, pagal darbo tvarkę, balsuosime dėl, dėl Leichtfrido pranešimo, dėl aviacijos saugumo rinkliavų. Kas už, kas prieš, susilaikė Pritarta. Toliau pagal darbo tvarkė 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 46, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Bet dabar balsuojame vardinių balsavimų dėl 46. Balsavimas baigtas. Pritarta. 44 pakeitimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. At, atmetėm. 44, dabar 44 vardinis balsavimas, balsavimas baigtas. Dėl 45 pakeitimo balsavimas baigtas. Jis taip pat atmestas. Dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Už, prieš, susilaikę, pritarta. O dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradėjome balsuoti, balsuoti baigėme. Ir pritarėme. Sveikiname pranešėją. Toliau pagal darbo tvarkę balsuosime dėl Simpsono pranešimo dėl bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių. Pakeitimai. Pirmas ir antras už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar vardinių balsavimų balsuojame dėl trečiojo pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. Toliau balsuojame dėl mm, pasiūlymo su pakeitimais. Už, prieš, susilaikę, pritarta. O dabar vardiniu balsavimu balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. ir rezoliucijai pritarėme. Sveikiname pranešėją. Toliau pono Kirilovo pranešimas dėl bendrųjų nuostatų, dėl Europos regionės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo. Balsuosime dėl pakeitimų, kuriuos pateikė komitetas. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar 19 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Peres Šuforės. Balsavimas baigtas. Atmetėme. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 21. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 22 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. 23. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Atmetėme. Toliau 18 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmetėm. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ir dabar balsuosime dėl pasiūlymo su pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ir dabar balsuosime Dėl teisėkuros rezoliucijos pasiūlymo vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Prieš. Balsavimas baigtas. Pritarėme. Sveikiname pranešėją. Ir toliau pagal darbo tvarkę balsuosime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 Ir padarėme taip, nes pasitikime pirmininkų suiga ir nebejoju, kad ji atsižvelgs į mūsų pakeitimų dvasę. Mes prašome komisijos, kad ši peržiūrėtų, e, pasidomėtų pokyčiais vykstančiais Kipre. Ψηφίζουμε ε, τώρα την παράγραφο 1, ε, σημεία 4 έως 9. Taigi, pirmą pastraipą. Nuo ketvirto, ketvirto, nuo ketvirtos ir devintos įtraukos. Kas už? Prieš? Susilaikę? Pasitikrinkime elektroniškai, sako pirmininkas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojama už visą rezoliuciją, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pritarta. Toliau pagal darbo atvarkę balsuosime dėl Sairio pranešimo dėl teisėkuros įgaliojimų delegavimo. Pirmas pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Antras pakeitimas. Už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Tre, šeštas pakeitimas. Ne, jis atkrenta, sako pirmininkas. Ir trečias pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Ketvirtas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė pritarta. Penktas pakeitimas už prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Pirmininkas sako, kad ta reiškia prieš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 Dabar Vandaleno pranešimas dėl ES jūrų transporto politikos strateginių tikslų ir rekomendacijų iki 2018 metų. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šeštas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar pirminio teksto aštunta pastraipa už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Pėras Suforijas. Balsavimas baigtas. Apuriptate. Atmesta. Dabar balsuojame dėl 30 pastraipos teksto už, prieš, susilaikę, pritarta. 12 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Galutinis balsavimas dėl rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Sveikiname pranešėją. Toliau balsuosime dėl ponios Triupel pranešimo dėl Europeana. Tolesni žingsniai. Vienas pakeitimas. Pirmas pakeitimas kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Pradinis tekstas tuomet atkrenta. Toliau pereidame prie ponios Polsen pranešimo dėl veiksmų plano dėl gyvūnų gerovės 60 metais analizės ir vertinimo. Pradinis Devintos dalies tekstas padalintas į tris dalis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 18 dalis, dvi dalis. Čia pirma dalis kas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 19 pastraipa, dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko at, atmesta. C konstatuojamoji dalis, dvi dalis. Čia taip pat, atrodo, kažką reikia patikrinti, ar ne? C pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Toliau gautinis balsavimas dėl rezoliucijos kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Toliau pono Lefol pranešimas dėl žemės ūkio ir klimato kaitos septintoji dalis vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aštuonarta pastraipa dvi dalis. Abi vardinių balsavimą. Pradėme balsuoti dėl pirmosios. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis. Pradėme balsuoti. Baigėme balsuoti. Čia yra antroji dalis. Baigėme balsuoti. taip pat patvirtinta. 20 pastraipa, dvi dalys, vardinis balsavimas. Pirmoji dalis, balsuojame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 31 pastraipa, 3 dalis. Visos 3 vardinių balsavimų. Pirmoji dalis balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Minutėlė, tai patvirtinta antroji dalis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečioji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Toliau 36 pastraipa, vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečia konstatuojamoji dalis – vardinis balsavimas. Balsavime. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Sveikiname poną Lefol. Toliau balsuojame dėl pono Darfono pranešimo, dėl žemės ūkio gam, ūkis gamtinių kliučių turinčios vietovės, ypatingas tikrinimas, penktoji pastraipa padaryta į dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko. Elektroniniu būdu patikriname penktoji pastraipą, pradame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šešta pastraipa, kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Galtinis balsavimas. Atsiprašau, reikia patikrinti balsavimą dėl šeštosios dalies. Pradedame balsuoti, baigiame. Patvirtinta. Galutinis balsavimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtiname. Sveikiname. Toliau balsuojame dėl pono Kastijo Vėra pranešimo naujo Europos skaitmeninė darbo atvarkė. 14 pastraipa, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Patikrinsime. elektroniniu būdu dėl antrosios dalies pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Jūs teisūs. Galutinis balsavimas. Kas už? Prieš susilaiko. Patvirtinta. Sveikiname poną Kastrijo. Toliau periname pono Liberatskio pranešimo dėl 8 metų biudžeto patvirtinimo. ES biudžetas trečioji dalis komisija. Yra pateiktas komiteto pranešimas, tačiau pirmas žodis pranešėjai. Aš nesu ponas Liberatskis, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į 248 punktą, kur kalbama apie Kozlodus atominę elektrinę. Tai yra blokai nuo pirmo iki ketvirto kaip priedas. Ačiū. Labai gerai, ačiū. Ponas Liberatskis, ar norite kalbėti? Prašom. Okay. Thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Man nepavyko nuvykti į Strasbūrą, todėl dėkoju kolegams, kurie dalyvavo diskusijoje. Man buvo malonu, kad taryba buvo atstovaujama, nes biudžeto įvykdymo procesas susijęs ne tik su institucijomis, bet ir valstybėmis narėmis, kurias atstovauja taryba. Mano pranešimo poreik, poreikis yra tas, kad reikia sumažinti klaidų lygį. Reikia pagerinti atitikimą tarp tos informacijos, kurią gauname iš komisijos ir audito rūmo, kad galėtume ateityje nustatyti tikrasias probleminės rytis išlaidų srityje. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, bet pats laikas peržiūrėti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesą. Todėl mano pranešimas ragina surenkti aukšto lygio diskusiją su tarp ES institucijų ir valstybių narių, kurios yra atsakingos už maždaug 80 procentų išlaidų valdymą. Nors mano pranešimas skirtas 8 metams, jame iškeliame daug problemų, kurios yra aktualios šiandien. Mes norime užtikrinti, kad Graikija galėtų išspręsti savo problemas prasidėjusias praeitėje. Dalis skirta Turkija taip pat patraukė dėmesį ir nors mes turime užtikrinti, kad mūsų lėšos būtų panaudotos veiksmingiau, mes neketiname pakeisti ES santykių su ta šalimi esmės. Visi šie patobulinimai yra išdėstyti kaip esminiai. Dabartiniai finansiniai sunkumai reiškia, kad Kiekvienas euras turi būti panaudotas išmintingai ir žmonėms būti naudingas įvairiose mūsų šalise, išskaitant ir struktūrinis bei sanglaudos fondus. Ir aš tikiuosi ateityje dirbti kartu su komisija ir audito rūmais, kad e, visus raginimus paverstume veiksmais ir vaisingais rezultatais. Ir norėsiu, aišku, būsiu pasirengęs Jums toliau papasakoti apie viso to įgyvendimą per ateinančius kelias mėnesius. Ačiū. Προχωράμε τώρα στην ψήφο. It's not a local vote here, is it? Okay, we, we commission... Pradedame nuo komisijos sprendimo. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar Antras sprendimas - vykdoma agentūra švietimo audiovizualiniai sričiai kultūrai, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Trečias sprendimas - konkurencingumo ir naujovių agentūra, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Ketvirtas sprendimas - vartotojų ir sveikatos agentūra, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Penktas sprendimas transeuropinių transporto tinklų agentūra, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Toliau dėl rezoliucijos. 17 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. 18 pakeitimas, kas už, Atsiprašau, 18 pakeitimas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už. 18 pakeitimo pirma dalis kas už. Prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis kas už. Prieš susilaiko atmesta. Šeštas pakeitimas už. Prieš susilaiko atmesta. 19 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. 12 pakeitimas. Kas už? Prieš? Kalbame apie 12 pakeitimą. Kas už? Prieš? Susilaiko?

Ε, παράγραφος 54, η υπόλοιπη σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. 54 pastraipa, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Tai buvo pirmoji dalis, dabar antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečioji dalis, Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 21 pakeitimas už. Prieš susilaiko atmesta. Antras pakeitimas už Vardinis balsavimas, atsiprašau. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už. E, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 22 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas vardinis balsavimas. Pradėjome balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 116 pastraipa, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Reikia elektroniniu būdu patikrinti, pradėme balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 16 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 13 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 9 ir 14 pakeitimai. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 11 pakeitimas. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Pradėjome balsuoti, kas už prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 10 ir 15 pakeitimai, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Galutinis balsavimas. Kas už? Prieš. Dar kartą balsuojame elektroniniu būdu. Vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta sveikiname pranešėją. Toliau. Ponios Ajala Sender pranešimas dėl 8 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo Europos vystimosi fondo Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antras pakeitimas. Jis atkrenta. Taigi galutinis balsavimas. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Sveikiname, pona Sender. Dabar mūsų darbo tvarkė yra pono Staso pranešimas dėl bendro ES biudžeto 2002 metų vykdymo patvirtino Europos parlamento biudžetas. Pirmoji dalis pataisos e, ketvirta ir 34 už prieš 37. Pirmininkas atsiprašo. Balsuojame vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 34 ir 37 pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštoji pataisa iš dviejų dalių, dėl abiejų balsuosime vardiniu būdu. yra žodinis pakeitimas. Prašom jį pristatyti. Uh, Pirmininkė, mėly kolegos, šios pataisos žodinis pakeitimas pirmai daliai turėtų skambėti taip. Laikosi nuomonės, kad uh, tinkama e, įmonių valdymo sistema turi skirti tinkamą dėmesį vadovybei, kuri turi būti atrenkama remiantis nuopelnais. Ir mes šalia žodžio nuopelnai merit siūlome įtraukti dar ir e, lygias galimybės ir geografinę pusiausvyrą. Vardinis balsavimas dėl pirmosios šeštosios pataisos dalies su žodiniu pakeitimu. Pirmkas atsiprašo. Jeigu kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui, ar tai yra 40 kolegų, ne, nepakankamas skaičius, taigi balsuosime dėl šio žodinio pakeitimo. Ne. Mes dabar balsuome dėl šeštosios pataisos pirmosios dalies vardinių balsavimų kartu su žodiniu pakeitimu, kas už pradėkite balsuoti elektroniškai. Klinį šuvorėje. Balsuoti baigiame. Εγκρίνεται. Pritarta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Šiuo. Mes dabar balsavome dėl šeštosios pataisos su žodiniu pakeitimu ar be žodinio pakeitimo buvo užduotas klausimas. Buvo aišku, kad mes balsavome kartu su žodiniu pakeitimu ir šiai pataisai buvo pritarta kartu su žodiniu pakeitimu. For... Mėly kolegos. E, Prašymas atsistoti, atsistoti 40 kolegų negali trukti neribotą laiką. Komet aš paprašiau 40 kolegų atsistoti, tai vieni stojasi, kiti sėdosi ir atsiprašau, tačiau jeigu e, norite dar kartą pasitikslinti, tai galima pakartoti balsavimą dėl pirmosios šeštos pataisos dalies su žodiniu pakeitimu. Taigi pradėkime balsuoti. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta antroji dalis. Balsuoti pradame. Pėras suforijas. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtoji pataiso ne, pirmininkas atsiprašo. Septintoji pataiso, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintoji ir 38 pataisos, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 31 pataisa iš dviejų dalių, dėl abiejų balsuosime vardiniu būdu, balsuokime dėl pirmosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 10 ir 42 pataisos atkrinta, 32 pataisa varnis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 40 už. Prieš. Susilaiko pritarta. 11 pataisa kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. 12 pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 43 pataisa kas už. Prieš susilaiko atmesta. 14 pataisa kas už. Prieš susilaiko atmesta. 13 ir 39 pataisos kas už. Prieš susilaiko pritarta. 15 pataisakas už, prieš susilaiko atmesta. 16 kas už, prieš susilaiko pritarta. 17 pataisa. Aš a, anksčiau padariau klaidą, tačiau tikiuosi, kad tai buvo paskutinė dėl 16-osios, turime balsuoti dabar tikslintis elektroniškai, prašau pradėti balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 17 pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 18 pataisa vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 19 pataisa kas už, prieš, susilaiko atmesta. 20 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 21 iš dviejų dalių balsuojame vardiniu būdu dėl pirmosios dalies. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antroji dalis, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 33 pataisa, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 pataisa, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 23 pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 24, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 25, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pirminė 86 pastraipos teksto redakcija, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trisdešimt ketvirtų ar keturiasdešimt pirmųjų pataisos vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 26 pataisa, kas už, prieš susilaiko atmesta. 27 kas už, prieš susilaiko atmesta. 28 už, prieš susilaiko atmesta. 29 už, prieš susilaiko atmesta. 35 kas už, prieš susilaiko atmesta atmesta, trečioji kas už, prieš. Dar kartą, kas už trečiąją, prieš, susilaiko atmesta. Trisdešimtoji kas už, prieš, susilaiko atmesta. 36 vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji pataisa, kas už, prieš, susilaika, atmesta. Galutinis balsavimas vardiniu būdu balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Kitas pranešimas yra pono Černeckio. Tačiau dėl jo mes nebalsuosime. Tai yra pana Černeckio biudžetas dėl šeštosios bendryjų e, pranešimas dėl e, ekonominių ir socialinių komiteto biudžeto vykdymo pastvirtinimo. Balsuojame kas už, prieš, susilaiko pritarta. Teisėkuros rezoliucija Tiksliau žiūrėčius projektas, e, pirmoji pataisa už prieš susilaiko atmestą. Galutinis balsavimas dėl rezoliucijos už prieš susilaiko pritartų. Έκθεση του κυρίου Τσαρνέσκη, τμήμα 7, Επιτροπή των Περιφερειών. Toliau regionų komitetas Septintas skyrius, kas už, kas prieš, susilaikė pono Černiesko pranešimas. Pritarta. Pirmas pakeitimas. Už, prieš. Atmesta. Galutinis balsavimas, kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Dabar Matijo pranešimas dėl 2008 metų biudžeto įgyvendinimo, finansų valdymas, veikla ir agentūrų kontrolė. Bartinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikiname autorius. Toliau ponios Matijo pranešimas dėl Europos policijos koledžo. 2008 biudžeto gyvendinimas, vartinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarėme. Dabar pasiūlymas dėl rezoliucijos, galtinis balsavimas, bas, balsavimas prasidėjo ir baigėsi. Pritarta, sveikiname. Autorius. Toliau pono Salafranko Sančias Nėras pranešimas dėl e, e, santykių su Latino Amerikos, su Latino Amerikos strategijos. Septintas pakeitimas, kas už? kas prieš, susilaikė, atmestas. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pone Ajala, prašau. Eh, Ačiū pirmininkė. man atrodo, nebalsavome dėl ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto e, biudžeto įgyvendinimo, nes iškart peršokome prie regionų komiteto. Ar aš kažką praleidau? Επαναλαμβάνω, τροπολογία 20. 20. Ποιοι είναι υπέρ. 20 pakeitimas. Už prieš susilaikę atmesta. 8 pakeitimas už prieš susilaikė, atmesta. 21 už, prieš, susilaikė, atmestas. 9 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Prašau visų pakelti savo rankas, sako pirmininkas. 22 už, prieš, susilaikė, pritarta. 10 už, prieš, atsiprašau, už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 pakeitimas. Už. Labai prašau. Tai 11 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę. Atmestas. 23 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Pritarta. Dabar originalus tekstas, dėl jo balsuojame. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 12 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 už, prieš, susilaikė, pritarta. 13. Vartinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Pėras Uvorijas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 14 už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 pastraipą dėl dviejų dalių, dėl pirmos dalies kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 26 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar origin, dėl originalaus teksto balsuojame. 35 pasraipos, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Elektroniškai balsuojame, 34 balsavimas prasidėjo. Peras favorijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Παράγραφος τροπολογία με συγχωρείτε 16. Ποιοι... Dabar 16 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Trečias. Už prieš susilaikė pritarta. 27 pakeitimas už prieš susilaikė, pritarta. 28 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 29 pakeitimas dėl dviejų dalių, dėl pirmosios dalies kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas Atmesta. Dabar 48 pastraja, paskas balsavimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasidėjo. Peras Fivorės. Balsavimas baigtas. Atmesta. 31 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 32 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame dėl 56 originalaus teksto pastraipos. Už prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 48 pastraipa atskiras balsavimas dėl jos. Už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Aštuonioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. 19 už, prieš, susilaikę, pritarta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Galtinis balsavimas, kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Sveikiname poną Sulafranką. Mes per vieną popietę uh, balsuosime dėl visų dokumentų. Ba, įvykdėme balsavimą dėl visų dokumentų, dėl kurių turėjome balsuoti per plenarinę sesiją Strasbūre. Noriu visiems padėkoti. Ir dabar balsuosime dėl trijų pasiūlymų priimti rezoliucijas. Visų pirma, dėl ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo 2010-aisiais. Kas septynas pakeitimas už prieš susilaikė. Atrodo, kad atmesta, bet reikia pasitikrinti. Pasitikrinsime elektroniškai. Balsuojame elektroniškai dėl septintojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar originalus tekstas, antras straipsnis dėl dviejų dalių už prieš susilaikę pritarta. Antroji dalis už prieš susilaikę pritarta. Aštuntas pakeitimas vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Peras Čuvorijas. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. Dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikysiai patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Ne, trečias pakeitimas nebereikia. Šeštasis punktas, penkios dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai, patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai, patvirtinta, trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai, patvirtinta, ketvirtoji dalis, kas už, Pri... Ketvirtoji dalis, kas už? Prieš susilaikiusieji patvirtinta. Penktoji dalis, kas už? Prieš susilaikiusieji patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikiusieji patvirtinta. Antrasis pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už? Pir, antras pakeitimas, pirmoji dalis, kas už? Prieš. Susilaikysieji. Patvirtinta. Dar sėkiai pasitikslinkime. Antrasis pakeitimas. Elektroniniu būdu antroji dalis. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. Penktas pakeitimas. Kas už prieš susilaikiusiai atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta. Kągi, galutinis balsavimas dėl šio rezoliucijos projekto, kas už, prieš, susilaikysi patvirtinta. Na, dėl kitų pasiūlymų nebereikės. Kągi, pereikime prie dviejų rezoliucijų pasiūlymų dėl SWIFT. Na, pagal darbo atvarkę, penktasis pakeitimas, kas už? Prieš susilaikiusieji atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikiusieji atmesta. Septintas pakeitimas, kas už prieš susilaikiusieji atmesta. Pone Albrechtai, prašote žodžio, kaip matau. Dėl aštunto pakeitimo, prašau. Norėčiau informuoti Jūs apie tai, kad čia pateikti pakeitimai dėl aštuntos pastraipos išguoja e ir žaliosios pus, žaliųjų rezoliucijų frakcijos pusės, tai yra tas, ta, tas pats seksas kaip 2009 metų rugsėjo mėnesio rezoliucijoje. Tiesiog norėčiau patvirtinti, kad tai yra ta pati pozicija ir nemanau, kad reikia keisti šią poziciją prieš pradedant dėrybas dėl SWIFT. Dėkuoju, ponė Albrechtai. Kągi, balsuojame dėl aštunto pakeitimo. Pranešė, prašau. Norėčiau informuoti jo kolegas, kad mes nepakeitė savo pozicijos ir rezoliucija integruota mūsų e, pozicija, taigi siūlomi pakeitimai yra pertekliniai. Aštuntas pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Kągi, na, aš jaučiuosi tiesiog dosniais. Taigi 10 minučių. E, atsiprašau, 10 sekundžių, prašau. Gerbimi kolegos, mano manimu yra svarbu Na, norėčiau, kad kolegos man e, iš kai, e, e, ekstra kairių netrukdytų man. Na, tikriausiai jums, jums taip pat svarbu būti informuoti. Tai yra, klausimas yra perduoti šiuos duomenys JAV ar ne. Būtent tai yra pagrindinis aštunto pakeitimo turinys. Na, kaip ten bebūtų, kokia tai pozicija, bet svarbu žinoti, koks aštunto pakeitimo turinys. Taigi aštuntas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. Devintas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusi patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikiusi patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysieji, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysieji, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiai patvirtinta. Kągi, balsuosime dėl rezoliucijos pasiūlymą, kas už, prieš, susilaikysi, patvirtinta. Na, kolegos, liko dar dvi rezoliucijos, taigi susikaupkite. Dabar pagal darbo tvarkę numatyta balsuoti dėl rezoliucijų, dėl dėrybių dėl PNR, tai yra keliaivių duomenų įrašų. 15 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikysi, patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikysi, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Dvidešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai Atmesta. 12 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi patvirtinta. 13 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi patvirtinta. 6 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi patvirtinta. 8 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi patvirtinta. 14 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusieji patvirtinta. 17 pakeitimas kas už prieš susilaikiusieji patvirtinta. 18 pakeitimas kas už prieš susilaikiusieji patvirtinta. 19 pakeitimas kas už prieš susilaikiusieji patvirtinta. Pirmas pakeitimas kas už prieš susilaikiusiai atmesta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. Na, galutinis balsavimas dėl rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. Kągi sveikinu. Ir perkime prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Balsuosime dėl keturių pasiūlymų dėl rezoliucijos, dėl cenido kasybos technologijų draudimo. Trečias pakeitimas, vartinis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas pakeitimas, varnis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antras keitimas, varnis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kągi, balsuosime vardiniu būdu dėl rezoliucijos. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtintas sveikinu. Sveikinu. Na, o balsavimo motyvų paaiškinimas įvyks ketvirtadienį. Dėkoju.